Sąjungos vyriausios kelionių užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotos e, pareiškimas e, dėl e, situacijos Turkijoje. Dabar ponas Han. Ponas Pone pirmininkė, labai ačiū, gerbiami parlamentarai. Aš pasinaudosiu galimybę pasisakyti šiandieną apie pietryčių Turkijoje susidariusią situaciją. E, mes dar kartą išreiškėme susirūpimę dėl šitos situacijos, ypač po rugsėjo 22-osios teiginių ir po sausio 16-osios yra labai daug politinių problemų iš abiejų pusių ir jas paštino dabartinė krizė ir tarp jų ir Daesh išpoliai e, pastaruoju metu, tai yra sausio 12 e, e, ir taip pat praėjusią savaitę įvykdyti išpoliai Ankaroje. Ir tai yra labai svarbu ne tik Turkijai dėl politinių ir ekonominių saugumo sumetimų, bet ir visai ES bei platesniam regionui. Mums tikrai reikia išlaikyti politinį pagreitį E, politinę erdvę, e, kurioje mes dirbojame, siekiant užtikrinti permainų laikotarpį Sirijoje. Ir vienintelis efektyvus e, reagavimo būdas yra tinkamai spręsti konfliktą vieningai. Tai būtų geriausias būdas, kaip mes galėtume efektyviai kovoti su Daesh vietoje. Mes turime būti labai atsargus ir neleisti sužlugdyti kurdų taikos procesą ir dabartinės uh, E, dabartinį taikos e, procesą pietryčiuose toliau bendradarbiavame su Turkija ir mes raginame visas e, suinteresuotas šalis toliau e, užtikrinti teisės viršenybę, baigti, nutraukti e, ugnį ir užtikrinti taikos procesą. Sausio 25 bus dar viena galimybė per dialogą iškelti šitos klausimus. Buvo išsakytos labai svarbios mintis per pastarosius metus ir to neturėtume pamiršti taikos procesas išlieka geriausia galimybė e, šiai kartai spręsti konfliktą, kuris e, pareikalavo per daug gyvybių. Taip pat labai aišku, kad PKK turi baigti savo išpolius prieš Turkiją turi, e, ji turi būti, turi būti nebedeklaruoti autonominių, e, autonomijos savo e, teritorijoje. Ir labai svarbu iš naujo pradėti taikos dėrybas. Mes toliau sieksime užtikrinti Turkijai, kad ES labai rimtai žiūri į PKK veiksmus ir kad ES valstybės narės taip pat rimtai ėmėsi rimtų veiksmų prieš PKK. PKK yra į sąrašus įtraukta organizacija, kuriai buvo pritaikytos ES e, sankcijos nuo 2002 metų. Ir toliau taryba nusprendė pratesti šitas sankcijas. Taip bus nu, artimoje ateityje. Ir taip pat E, pripažįsta, ES pripažįsta, kad Turkija turi teisę e, gintis prieš PKK ir toliau mes pabrėšime tai savo dialogę su Turkijos e, valdžios institucijomis, kad priemonės, kurios bus pritaikytos prieš PKK, turi būti proporcingos, tikslingos ir neturėtų kelti pavojaus demokratiniam politiniam dialogui. Dabartinės um, priemonės, kurias taiko pietričių valdžios institucijos, reikalauja, apima ir um, ilgalaik, ilgalaikių um, ilgal, ilgalaikių um, komunikacijos ir sveikatos priemonių pritaikymą. Tai taip pat uh, reikia uh, užtikrinti, kad būtų laikomasi žmogaus teisių. E, tai reikalauja, kad abi pusės turėtų spręsti šiuos klausimus, kurie labai seni. Komisija kartu su nuoja vyriausybė reikalaus įvairiuose teisės viršenybės e, srityse ir siekia užtikrinti pagrindinės teisės religijos e, laisvę ir žodžio laisvę. Ir aš labai noriu išgirsti parlamentarų nuomonę šio klausimu. Labai dėkuoju už jūsų dėmesį. Gerbiamas komisarė, dabar mes e, periname prie e, frakcijų, pasisak... E, frakcijų atstovų pasisakymų. Pirmiausia, ponia Somer. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Turkijos pietryčiuose yra tokia realybė. Maždaug 50 dienų yra Miestas yra apsuptyje, žmonės miršta, mirusieji guli, gatvė, gatvėse yra dienomis, dienų dienas nelaidojami. Panašia situacija yra ir kituose miestuose. Apie 17 kurdų miestų yra apsuptyje. Tikrai daug susirūpinimo Ir apie tai kalbama ir spaudoje, ir internete, ir telefonu. Ir trūksta maisto, elektros, vandens, e, tikrai nežmoniškos sąlygos. Žmonės bėga iš tų miestų ir jie nebegrįžta. Apie milijoną žmonių nukentėjo, 250 tūkstančių žmonių pabėgo. E, sakoma, kad turbūt e, tai yra kova su PKK, tačiau tai yra kova su kurdais. O tai daroma piliečių sąskaita. Ir tai negali toliau tęstis. Mm, jeigu mes būsime tokie nusaikus kaip iki šiol, e, nieko nebus. Taip negali būti, kad e, valstybės narės, kad mes e, nusis, nusisuktume nuo pabėgėlių, o dabar Turkija, Turkijos valdžios institucijos nori naujos, naujų dėrybi, naujo dėrybinio kapitalo. Mes, mes turime e, toliau tarpininkauti, kad e, užtikrintume taikos procesą, kad jis vėl būtų atstatytas, nes mes kalbame apie žmogiškumą ir Europos vertybės. Mes esame atsakingi. Ir e, paskutinis sakinys, tai yra, mes patys esame su to tai suinteresuoti. Mes turime egzodui užkirsti kelią, nes kitaip mes turėsime dar vieną kurdų pabėgėlių bangą Europos Sąjungoje. Dėkoju. Kitas kalbėtojas iš socialdemokratų, ponė Piri. Dėkoju, Dėkoju pirmininkė. E, piet, Turkijos pietričiuose susikloščiusi situacija yra labai e, kelianti nerimą. Kai PKK pradėjo savo veiklą šią vasarą, situacija dar blogėja ir blogėja. Įsivaizduokite, jeigu gyventumėte Silo Pičer, Silo regionuose, žmonės negali palikti namų, nes e, komendanto valanda įvesta visą parą. Daugiau nei 200 tūkstančių žmonių turėjo pabėgti. Saugumo pajėgos ir PKK milicijos kovoja dieną ir naktį. E, jie kasa, jie kasa apkasus vidury miestų. Tai įtakoja paprastus gyventojus. Jie negali išeiti iš savo namų vidurį dienos. Tam tikros pajėgos gazdina vietos gyventojus. Miršta vis daugiau pagyvenusių žmonių ir vaikų. 16 metų berniukas nukraujavo, mirtinai nukraujavo gatvėje ir negavo jokios medicinės pagalbos. Kaip tai įmanoma? PKK išpoliai praėjusią savaitę e, nu, nužudė policininkus. Tai nega, to negalima pagrysti, niekai pateisinti. Taip pat draudžiami taikus protestai. Taip pat mums kelia nerima tai, kad daugiau nei tūkstantis akademikų yra gazdinami ir persekiojami. Jie pasirašė peticiją ragindami laikytis taikos kaip galima žmonės, kurie ragina e, laikytis taikos, e, vadinti teroristais. įsivyravo bendras jausmas, kad užuot stengusis atstatyti viešąją tvarką, reikia imtis masinių bausmių. Man atrodo, reikia paraginti, kad būtų įvestos paliaubos ir atnaujintos tai, taikos dėrybos. Reikia atšaukti komendanto valandas, o tie žmonės, kurie dalyvauja taikos kampanijoje, turi būti įgalinti ir palaikyti. Ačiū kitas kalbėtojas, AKR e frakcijos vardu, ponas Dėmes Vakar. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Han, aš atidžiai klausiausi jūsų. Tačiau turim, turiu sutikti su anks, anksčiau kalbėjusiais kolegomis. Realybė yra tokia, kad Turkijos vyriausybė Kurdistaną pavertė uh, karo zoną. E, kurdų kaimuose įsigalėjo smurtas, žmonės slepiasi. Uh, laukdami, kol smurtas aprims ir galės susirinkti kūnus iš gatvių. Taigi šis smurtas yra autor, Erdogano ir jo partijos autoritarinio režimo pasiekmė. Jis siekia nekovoti su islamo valstybe, bet nori absoliučios galios ir kovoti su kurdais. O vakarai tyli, mes negirdime nei kritikos, nei pasmerkimo. Būtina, kad mums reikia, kad Erdoganas suvaldytų e, pabėgėlių krizę Ir ponia Hanai, man gėda, man gėda, kad ES neturi pakankamai tvirto stuburo, kad galėtų apginti kurdų piliečių teisės. Tai yra to regiono e, gyventojai gyvenę ten per amžių amžius, jie yra labai išdidus ir dabar jie, jiems duriama peiliu į nugarą. Dabar buvo atnaujintos stojimo dėrybos, bet pakalbėkime apie sąlygą, kad mažumos turi būtų, būti apgintos. Istorija mus pamokė, kad tylėjimas ne visada yra gerai. Toliau ponas Lamsdorp. Gerbiami ponai, gerbiama pirmininkė. Uh, Ehm, Turkijos pietryčiuose situacija yra baisi ir ji buvo aprašyta ehm, daugelį regionų. Galime ehm, daug ką prikaišioti Turkijos vyriausybei, tačiau ko mes negalime prikaišioti, tai yra tai, kad jie pradėjo šitą konfliktą. 2015 m. Liepos 22 PKK paskelbė e, per taikos procesą, kad jie nužudė e, policininką. Ir tai buvo naujas iššūkis. Ir ko PKK visiškai tinkamai e, neįvertino yra tai, kad Turkijos vyriausybė buvo dėkinga už šitą galimybę iš naujo įkaitinti šitą konfliktą. Ir čia turbūt aš esu visiškai su, sutiksiu su ponu Bismarck nes tada uh, turėjo galimybę iš naujo um, įtvirtinti Erdogano autoritarnį uh, e, režimą. Ir jis pastaraisiais metais Turkijoje labai buvo ryškus. Ir PKK uh, m, ja, pavyko uh, tai padaryti šį birželį. Be abejo, reikia iš naujo atstatyti taikos procesą ir be abejo, PKK privalo išvelgti, kad e, niekada jiems nepavyks Turkijoje nulaimėti karinėmis priemonėmis. Ir tas pats yra ir su e, Sirija. Kartu su demokratinė liaudės e, partija. E, e, nepavyks to daryti, padaryti ir ten karinėmis priemonėmis. E, tai yra nesąmonė, PKK turi tai suprasti, tačiau kalbant apie Turkiją, tenka vyriausybę Ankaroje turi suprasti, kad E, autonomiškumas ir savarankiškumas, kultūrinis e, apsisprendimas e, Turkijoje turi būti didesnis ir reikšti daugiau negu parama, vystimosi parama ar bet, kaž, bet kas kitas. Tai yra savivaldos forma. Ir, mm, Mm, kolegos, kurie kalbėjo apie vis didėjantį e, totalitarizmą, pasakė visiškai teisingai. E, toliau ponas Hadikė Argio už GUE e frakcijos vardu. Ponios, ką tik atvykau į plenarinių posėdžių salę iš ES ir Turkijos susitikimo. Ten dalyvavo ir ambasadorius, ir komisijos atstovas. Ir Turiu pasakyti, kad dėl šios situacijos e, šiame susitikime buvo apkaltinta PKK. Tame regione gyvena pusė milijono žmonių. Ir jeigu tie žmonės privalo likti namuose, e, visą dieną ir naktį, jeigu manysime, kad visi šie žmonės e, priklauso PKK, tai tikrai bus netiesa. Mes jau kalbame apie revoliuciją, nekalbame apie e, teroristinius veiksmus. Tiek daug žmonių ten dalyvauja. Aš neseniai gavau žinutę iš HDP nario. E, jis yra įstrigęs Usūrė enklave, jis jo namas yra apsuptas tankų ir kariškių. Jis pasakė, kad galbūt tai yra jo paskutinis telefono skambutis gyvenime. Taigi mes turime išspręsti šią problemą Turkijoje. Mes turime labai aiškiai, kaip ES, nusiųsti šią žinutę Turkijai. Dėkuoju. Dėkuoju dabar ponė Kelė, Žaliųjų frakcijos vardu pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Pietričių Turkijoje susiklošysi situacija yra siaubinga. E, civiliai žūsta kasdieną. Tačiau nepamirškime, kad situacija nėra bloga tik kurdų e, gyvenamose e, teritorijose, ji yra bloga visoje Turkijoje. Pavyzdžiui, Akademikai ragino mm, laikytis taikos, jie iš tikrųjų yra didveriai, tačiau užuot e, sulaukę pagirų, jie sulaukia grasinimų iš prezidento Erdogano ir taip pat mafijos boso. Jų gyvybei grėsia pavojus, jų laisvai grėsia pavojus. Mes turime padaryti viską, ką galime, kad juos paremtume. Tačiau Nors dauguma iš mūsų ir sutarė dėl to, kad Turkijos pietričiuose yra problemų, bet ne visi laikomės tų pačių idėjų apie tai, ką, kaip mes, kaip ES prisidėjome prie tų problemų iškilimo ir ką dabar galime padaryti jas sprendžiant. Mano nuomonė buvo klaidinga pradėti, buvo klaidinga leisti kelioms valstybėms narėms užblokuoti stojimo dėrybą su Turkija, nes Erdoganas dabar įgyjo priemonių manipuliuoti savo vidaus politiką. Jis kaip tik taip ir padarė, taigi nekartokime šios klaidos. O kągi dabar daryti? ES privalo išlikti tvirta ir stipri, kalbėdami apie žmogaus teisės, taip pat ir su Turkija. Ir mes privalome bendradarbiauti su Turkija dėl pabėgėlių, kad padėtume Turkijai susitvarkyti su šią situaciją. Tačiau negalima jokiomis aplinkybėmis paminti žmogaus teisių. Dėkoju. Dėkoju dabar FTD frakcijos vardu. Ponas Karber, vieną minutę. You, Dėkuoju, pirminė. Tur, kaip turkai elgesi su kurdais, ne tik savo šalyje, bet ir su tais, kurie kaunasi su islamo valstybė, yra iš tikrųjų skandalas. buvo, jau buvo beveik pasiektas taikus sprendimas konflikte tarp Turkijos ir PKK, bet dabar konfliktas atsinaujino. Prezidentas Erdoganas užsipuola laisvą žiniasklaidą ir žurnalistus, dabar jis užsipuolė kurdus. Iš tikrųjų yra be galo daug įrodymų, kad Turkijos, Turkijos e, valdžia e, žiauriai smurtu malšina kurdų, kurdų veiksmus. Ir Turkijai dėl šios priežasties negalima niekada leisti prisijungti prie Europos Sąjungos. Our next speaker Toliau kalbės pusantros minutės ponas Degraf. Pirmininkė, vakarų vertybės, laisvė, demokratija ir žmogaus teisės negali būti suderinamos su islamu ir islamiškąją Turkiją. Tai matome kasdieną. Jie siekia nutildyti kritiškus žurnalistus, kiša juos į kalėjimus, dabar malšina mm, žmonių mm, sukilimą pietryčiuose. O mes užsimerkėme prieš visą tai, užsimerkėme prieš Ankaros šantažo politiką. Ar iš tikrųjų manote, ponė Hanai, kad tie pabėgėliai, kurie sėdi stovyklose dabar patys nusprendė išvykti, ar jie sulaukė paskatinimo iš Turkijos vyriausybės. Turime gilintis toliau, kas įvyko su armėnais. Tai yra ženklas to, kas įvyks ir čia. Turkija nėra Europos šalis, turime ją pasmerkti ir turime tikrai nutraukti dėrybas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Now, um, I... Pusantros minutės. Ponas Fleckenstein. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami kolegos norėčiau sakyti porą klausimų. Aš manau, kad tai yra e, ne, nesuprantama. Milijonai musulmonų e, yra e, apsuptyje, o toks kaip Erdoganas vis daugiau žmonių spaudžia ir laiko priespaudoje. Antra, labai teisingai pastebėta, kad teroristiniai išpoliai e, nuolat e, vykdomi ir susilaukia vis daugiau pasipriešinimo. Ir tai pasakytina yra apie išpolius e, Turkijoje. Taip pat buvo nuspręsta, kad reiktų tai spręsti pabėgėlių krizės kontekste. Susitarime kalbama taip pat ir apie e, dėrybas, įstojimą, tačiau jeigu paminėtum 32, 22, 24 straipsnius apie teisę ir laisvę, tai reiškia, kad mes e, kalbėtume apie Turkiją su, e, su Turkija apie tas dali, tuos dalykus, kuriuos aptarėme dabar. Ir norėčiau, kad komisija labai aiškiai pasakytų, E, labai aiškiai ir konkrečiais žodžiais, e, kad e, Turkijos prezidentas vykdo netinkamą politiką, nes šimtai tūkstančių kurdų negali būti PKK nariais, tai mes turime kartu su turkais spręsti problemas, tačiau mes negalime būti akli šiai, šiai, šiems dalykams. Pane pirmininkė, Turkijos vyriausybės politika tampa vis daugiau autoritarnė ir e, priežastis yra tai, kad e, tai e, pasireiškia nuo nuolatinių priekabiavimų, taip pat e, priekabiavimų prie žurnalistų. PKK teroristinė organizacija šudo civilius ir yra daug komendanto valandos apribojimų kurdo teritorijose, apribojamos pilietinės teisės ir Turkijos valdžios institucijos toliau mano, kad būtent kurdai yra didžiausia grėsmė šiame regione, o ne islamistiškas terorizmas kaip ISIS. Ir E, kaip e, e, Turkijos politikos Sirijoje įrodymas, Turkija toliau rodo, rodo, atrodo kaip akla ir kurti šiai, kur čia, šiai politikai užuot ėmusis veiksmų ir Junktinės karalystės spaudoje nuolat yra rašomi tokie pasireišk, pasisakymai prieš Siriją. Reikalaut, reikia reikalauti, kad Turkija toliau laikytųsi savo kandidatės įsipareigojimų, užuot nuolat atsiprašinėdama. For... Pardon, Pone Lamsdorf, matau, kad jums e, Jūs norite pateikti ponui Tanokui klausimą pagal vienosios kortelės procedūrą. Prašau, 30 sekundžių. Aš labai atidžiai jūsų klausiausi. That's true. Also ich habe aufmerksam Labai tyčiai klausiausi. Ir e, čia kalbama apie autoritarizmo žlugimą, apie koaliciją Turkijos vyriausybės su Irako su sunitais ir e, e, taip pat kalbama ir apie e, Siriją, ir apie e, Turkijos vyriausybės autokratišką valdymą. Čarls, norėčiau jūsų paklausti. E, Junktinės karalystės konservatoriai labiausiai pasisakė už Turkijos įstojimą. Ar šita pozicija pasikeitė? Uh, I think I asked you, uh, Count Aš rodosi, kad paskutinių diskusijų metu jūsų klausiau, ar nenorėtumėte sustabdyti e, e, stojimo fondų naudojimą. Norėčiau pasakyti, kad e, konserva, konservatorių partijos nuomonė nesikeičia. Turkija turėtų tapti ES narė, bet vis dėlto yra susirūpinimo dėl Turkijos elgesio pastaruosius kelius, e, kelius metus. E, bet vis dėlto reikės dar užtikrinti, kad ir Didžioji Britanija, Junktinė karalystė, liktų ES. Dėkuoju ponui Tanak, toliau ponė Šakė. Minutė. Dėkuoju. Timermano, Timermanso susitarimas buvo skubinamas dėl to, kad situacija Turkijoje e, yra sudėtinga. Europos Sąjunga dėl to tyli, tai reikia sustabdyti. Žmogaus teisės ir nuo tos pažeidžiamos. Ir e, būtina, kad e, būtų vėl tęsamos diskusijos PKK ir kad būtų sustabdytos civilių aukos. Terorizmo niekada negalima pateisinti. Kurdai Turkijoje taip pat turi turėti teisės. Yra raginama skatinti, e, sustabdyti smurtą. Turkija gali būti patikima valstybė, ji yra NATO partnerė ir ji gali būti koalicijos uh, kovojant su e, islamo valstybė partnerė. Kova su terorizmu neturi būti naudojama kaip pasiteisinimas žmogaus teisų apribuomams Turkijoje. Dėkoju. Dėkoju vieną minutę poniai Veržė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau mėnesį Turkų armija vykdo karinės operacijas Turkijos pietričių, pietričiuose. Žmonės gyvena karo zonoje ir kenčia visi, ne tik kurdai ir ne tik PKK nariai, bet žurnalistai, verslininkai, universitetai. Jie pasirašė peticiją. Iš tikrųjų, ne PKK sukėlė šį konfliktą. Civiliai yra pagrindinės konflikto aukos, iš jų vaikai ir moteris. Komisarė, Europos Sąjunga turi liautis vienašališkai, vienpusiškai žiūrėjusi šį klausimą. Ji turi padaryti visą, ką, ką įmanoma, kad būtų nutrauktas šis smurtas ir priversti Turkijos vyriausybę atnaujinti taikos procesą. Mažumų teisės, ar tai būtų kultūrinės, būtų kultūrinės ar religinės mažumos, turi turi nebūti diskriminuojamos. Pone pirmininkė, kolegos, aš manau, kad skubiai būtina organizuoti oficialią mūsų parlamento delegaciją į Turkiją. Minute, Valero, tak, fru talman. Pone Valero, dėkoju. Griūva pastatai, griūva bažnyčios. Būtent tai pareiškė, pareiškė Erdoganas. Jis teigia, kad jis tai ir toliau darys. Kau prasidėjo karas prieš Šiaurės um, Kurdistaną, bet tai yra iš tiesų kova prieš nekaltus civilius. Šiuo metu šimtai civilių žūsta, žūsta moterys ir vaikai. Yra nuolatos siunčiami vaizdo įrašai, kurie parodo tai, kas vyksta tame regione. Taigi mes matome visai kitus vaizdus, negu kad e, tai, ką teigia Erdoganas. Ar tikrai reikia tiek daug karių vietoje tam, kad būtų susit... suvaldomos e, senolės? reikėtų kelti klausimą, galė, kokiu veiksmu galėtume imtis prieš Erdoganą, todėl kad jis nesilaiko savo e, įsipareigojimų sustabdyti pabėgėlių e, srauto. Dėkuoju vieną minutį, ponai Feraš. Gerbiami kolegos, aš jums atskleisiu paslaptį prieš kelias minutės. Aš dar buvau su Turkijos delegacija e, ir e, Prieš jau dešimt mėnesių, kaip ta Turkija, Turkijos delegacija nesusirenka, nes, nes neorganizuoja posėdžių. Kodėl? Todėl, kad kiekvieno posėdžio metu dalyvauja e, Turkijos ambasadorius Europos Sąjungoje ir jis kalba daug daugiau negu kiti ir e, manau, kad taip yra pažeidžiama demokratija. Šiuo metu Turkija yra jau, jau veikia Europos Sąjungoje, ne fiziškai, bet per veiksmus. E, Na, o dėl šiandienos diskusijų norėčiau pasakyti, kad Turkijoje kasdien yra organizuojami išpoliai, žudynės. Dėja, tokia situacija toje šalyje. Bet nereikia maišyti kurdų, sumaišyti kurdų ir Turkijos. Taip pat e, e kova su islamo valstybė buvo kaip ir priedanga Turkijai kovoti su kurdais eilinį kartą, Turkija neįrodo, kad ji yra demokratiška, tai neįrodo savo veiksmais. Dėkoju. Dėkoju pusantros minutės ponui Bostinaro. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Aš norėčiau pabrėžti, kad aš esu prie tų su tai žmonėmis, kurie palaiko Turkiją ir kad, kurie mano, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą su Turkija. Bet situacija šiuo metu Turkija iš tikrųjų kenkia patiems Turkijos interesams. Smurtas, jo eskalavimas Turkijos pietričiuose kelia didelį pavojų. Jį reikia sustabdyti. Uh, Mums reikia politinio dialogo su vyriausybė, e, kad vyktų tas, e, tos, tas dialogas su kurdų atstovais ir kad būtų grįžta prie tų rezultatų, kuriuos jau pasiekė Turkija taikos procese. Dabar tie rezultatai buvo prerasti ir e, mes patekome į aklavietę. Tokia aklavietė gali būti neišvengiama jeigu nebus apsigalvota, mes turime stengtis e, dėti pastangas tam, kad nebūtų smurto eskalavimo, nes gali kilti civilinis karas. ES turi prisijimti atsakomybę, ES komisija ir parlamentas turi pasmerkti visus mūsų partnerių klaidingus veiksmus, taip pat ir Turkijos veiksmus, nes e, Mes turime bendradarbiauti su tais partneriais ir turime atremti kylančius iššūkius, bet taip pat turime tų vertybių laikytis ir ateityje. Taip pat turime raginti Turkiją kuo greičiau nu, nutraukti ugnį, pradėti taikos procesą ir leisti vizitus tam tikrose zonose, kuriuose užsieniečiai šiuo metu negali lankytis. Dėkoju kolegos, prašau laikykitės jums skirto laiko. Prieš suteikdama žodį Marajas norėčiau pasakyti, kad jums buvo pateiktas klausimas pagal mėlynosios kortelės procedūrą, jau tas asmo buvo pateikęs tokio pobūdžio klausimą, tai kadangi norėčiau suteikti žodžio daugiau žmonėms prašantiems pasakyti spontaniškai, dabar dėja jūsų klausimą išklausysime. Marajas. Šiuo metu metu Europa turėtų nustoti slėpti savo galvą smėlyje. Turkijos e, e, kariuomenė pažeidžia žmonių teisės. 200 tūkstančių dauguma kurdų turėjo išvykti iš savo namų. Tie žmonės e, taip pat kenčia nuo komendantų valandos Daugelis žmonių buvo sulaikyti, įkalinti ir e, pasak Turkijos žiniasklaidos, Turkijos vyriausybė iki šio pavasario nori baigti kovos su terorizmo operacijas. Europos Sąjungai E, kilo Europos Sąjunga mato, kad kilo beprecedentė karinė eskalacija. Mes turėtume uždaryti duris Turkijai e, Europoje. Neturime leisti ir toliau plėstėse toje teritorijoje. Vienas kolega paprašė žodžio pagal mėnosios kortelės procedūrą, bet jūs taip pat esate įsirašę ir į e, procedūros prašau žodžio pasakymus. Norite užduoti tą klausimą? Prašau, mielas kolega Marajas, aš suprantu, kad jūs esate graikas, tai svarbu, bet nemanot, ar nemanote, kad Europos Sąjunga turėtų kaip nors imtis kokiu nors veiksmų, turėtų nusiųsti laišką prezidentui Erdoganui, tam, kad būtų galima vesti dėrybas tarp Turkijos vyriausybės ir kurdų atstovų. Nes Turkijos stabilizavimasis E, labai svarbus taip pat ir Graikijos stabilumui ir visai Europai. Kolega Europos Sąjunga, žinoma, turi rasti būdus, kaip gali priversti Turkiją galų gale laikytas žmogaus taisyklių, turi imtis tam tikrų priemonių, nes iki šiol Europos Sąjunga tiesiog e, bando nuraminti Turkiją ir toleruoja tuos žmogaus teisų pažeidimus. Taigi tos tie išpoliai yra ne tik prieš kurdus, bet ir prieš kitus piliečius Turkijoje. Mes toleruojame žmogaus teisų pažeidimus, bet pavyzdžiui, Turkija yra užėmusi didelę dalį Kipro. Reikia imtis tam tikrų priemonių tam, kad Turkija suprastų, ką ji daro. 30 sekundžių yra duodama atsakymui, taigi prašau laikykitės ir šio laiko. Toliau minutė ponui Horestija Bounce. Pirmininkė, mane tikrai erzina tai, kad pabėgėlių situacija yra panaudojama kaip tam tikra priemonė. Milijonai asmenų šiuo metu bėga uh, nuo karo toje zonoje Turkijoje yra žudomi šimtai kurdų ir ES to nemato ir užsikemšausis. Su tuo taktytis negalime. Komisijos nariai, jūs kalbate gražiai, jūsų ketinimai yra geri, bet ką rodo faktai, ką rodo ES narių veiksmai? Jos ir toliau derasi su Turkija beprotybė. ES negali toliau taip veikti ir taikstytis su kurdų tautos nuolatiniais pažeidimais, jų, jų teisų pažeidimais. Dėkuoju toliau ponas Lambert. Minutė. Pone Lambert. Dėkuoju pirmininkė. Aš pirmą kartą lankiausi Turkijoje, ši, šiame Turkijos regione e, prieš 15 metų. Ten buvo, ka, įsigaliuoja karo įstatymai, jie dabar vėl e, ten sugrįžo. Sakoma, kad dabar buvo atsisakyta puikia galimybė užtikrinti, kad įsivyraus taikos procesas. Ir taip Tai buvo dėl, to, dėl e, neseniai vykusių rinkimų. Mes matome, kad NATO alijanso narės leidžia Turkijai ir toliau vykdyti e, išpolius prieš kurdus, teigiant, kad kovojama su islamo valstybė. PKK nėra e, islamo valstybė. Taip, ir, ir PKK organizavo išpolius prieš civilius bet tai nėra tas pat. Valstybės vyriausybės turi skirti dėmesio šioms temoms tam, kad būtų pabaigtas, sustabdytas smurtas ir tam, kad įsivyrautų taika. Vidan Holzer, please die türkei ist ein beitrittskandidat und wir haben die verhandlungen. Turkija yra kandidatė ir mes vėl iš naujo atnaujiname e, dėrybas. Tačiau dabar mes turime šiuo atveju teisėtai kelti e, klausimus dėl e, demokratijos. Ir tie įvykiai, kurie pastarosiomis savaitėmis suvyko Turkijoje, kelia didžiulį nerimą, ypač kai kalbame apie kurdus. Vyriausybė naudoja smurtą ir prievartą. Mes turime išspręsti šitą klausimą. Reikia turime dabar iš esmės padėti Turkiją, kuri e, panaši į pilietinį karą. Taip negali būti. Gerbiamas komisarė, mes reikalavome, e, kad e, Turkijai reikia būti. Reikia pasakyti, jog tai nėra, nepastarnauja mūsų abiejų interesams. Labai svarbu, kad Europa bals, e, apeliuotų į e, tai, jog būtų užtikrintas taikos procesas ir taip gali e, atsikti tik tais tuo atveju, jeigu visos konflikto pusės susės prie bendro stalo ir kad teroristai, kai teroristai bus pažaboti. Ačiū. Minute, Ponas Krisoginas, vieną minutę. Erdogano režimas pietryčių Turkijos piliečius priverčia e, badauti dėl e, komendanto valandos, kuri dabar vesta jau keletą savaičių. Yra užsipuolami kurdai kaimuose ir yra pažydžiamos jų teisės, e, jų saugumo, laisvės teisė. Ir taip pat buvo, yra, yra už, m, pažydžiamas m, draudimas kankinti. Taip pat yra pažydžiama ir Turkijos konstitucija, bet tarptautinė teisė. Erdogano režimas neigia, ne, neleidžia į kurdų regionus įvažiuoti nepriklausomiems stebėtojams ir e, daugeliui akademikų, kurie pasmerkė tokią nežmonišką praktiką. Ir dabar ES šiuo atveju, toleruodama tokius dalykus, e, pažeidžia pagrindinę savo vertybės e, žmogaus teisų e, pagarbą žmogaus teisėms. Ir Erdoganas supranta tik tais ekonominių ir politinių sankcijų kalbą. Dėkoju. Dabar pusantros vienos minutės ponas Kirkos. Dėkoju pirmininkė. gerbiami kolegos labai teisingai apibūdino situaciją pietryčių Turkijoje. Aš e, tikiuosi, kad išgirdote, ką jie sakė. E, Salaman Delipač e, yra palaikomas kurdų mažumos ir jis sakė, kad uh, E, jis to karo nesukėlė ir jis negali kontroliuoti e, tokių to, susikirtimo. Tai yra prezidentas Erdoganas ir PKK iš abiejų pusių. Taip e, pasakė skurdų lyderis. Ir mes turėtume paraginti Turkiją pradėti naują procesą, kuris turėtų baigtis taika. Norėčiau papildyti, kad turite būti drąsus, kad apsisaugotumėte nuo vyriausybės e, galių. Jūs turite gebėti įveikti šitos iššūkius ir e, siekti taikos proceso. Pone Spinelį, vieną minutę. Aš pasirašiau 1800 e, colpito da un massacro kurdus e, nuolatos e, e, žudo turkai, trūksta vaistų ir yra puolami miestai, šimtai žmonių negali būti palaidoti. Yra tai, pažeidžiama Turkijos konstitucija ir uh, e, tarptautiniai įstatymai yra tik prisidengiama kova su terorizmu. E, tūkstančiai turkų tikėsi, kad ES ir jungtinės tautos ves dėrybas, kurias sustabdė Erdoganas. Tikimasi, kad žudinės bus sustabdytos nedelsint. Pone Mogerinė teigia, kad Erdoganas yra mūsų e, sąjungininkas kovojant su islamo valstybė. Iš tiesų visiškai negalėčiau pritarti jos idėjams. Dėkoju, ponas Sanė. Jums pateikia klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar norėtumėte atsakyti? 30 sekundžių, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, jūs esate asmeniškai e, įsitraukusi, jums labai asmeniškai svarbus šis klausimas, aš tai gerbiu, bet ar nemanote, kad e, taip pat būtų svarbu pasinaudoti ir institucijų kontekstu, tarkim, pasinaudoti e, NATO parlamentinę asamblėją, kuri galėtų spręsti šį klausimą instituciniu lygiu. Dėkuoju. Aš galiu patvirtinti, kad e, kontaktai buvo užmėgsti ne tik su vyriausiojo galiotiniu, bet taip pat ir su jungtinėmis tautomis ir su Europos taryba. Dėkuoju. Toliau minutė ponui Lopes. Smurtas Turkijoje tęsiasi. Tai yra didėjantis smurtas Turkijos pietričiuose. Kurdai, nu, kurdai kenčia tūkstančiai žmonių buvo priverstinai perkelti, šimtai žmonių yra kalinti, jie yra kalinami neteisėtai, tai turime reikalauti ugnies nutraukimo ir dėrybų pratesimo. Tai būtų vienintelis sprendimas. Taip pat šiuo metu, kai būtina didinti mūsų bendradarbiavimą su Turkija, turime e, kartoti, kad e, tos, tas bendradarbiavimas e, vis dėlto neleis pateisinti tos, tų veiksmų ir krizės. Mes neturime taikstytis su situacija Turkijoje ir tai turime pabrėžti. Dėkoju, ponia Lopes. Jums yra pateiktas klausimas, pateikiamas klausimas iš pono Bonano pagal minos kortelės procedūrą. Prašau, ponia Bonano. Dėkoju, pirmininkė, norėčiau paklausti, kolegos, ar ir jūs manote, kad Turkija elgėsi blogai, nors tai daro jau gana seniai? Jau amžių amžius. Na, kodėl jeigu jį taip elgėsi? Ar teisinga, kad ES davė Turkijai 10 milijardų eurų ir vėl duos dar kitus 3 milijardus? Turkija blogai elgesi, mes turime ir toliau švaistyti ir duoti Turkijai pinigų? Žodis jums. Tiesa, kad Turkija elgesi blogai daugeliu atveju, bet e, kai kalbame apie lėšas Turkijai, tai nėra pinigai Graikijos vyriausybei, e, valdž... E, valstybei, tai yra lėšos skirtos pabėgėliams, sirų pabėgėliams, kurie yra Turkijoje. Tiesa, Turkijos elgesys, aš jam nepritariu, bet aš džiaugiuosi veiksmais, kurie, kurių yra imamasi. Ponas e, e, Benifei, prašau. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau pritarti savo kolegoms socialistams, tiems, kurie e, smerkia situaciją pietričiuose, Turkijos pietričiuose. Turime pastebėti po, po, pokyčius. Po buvo prašoma nutraukti ugnį ir ji nebuvo nutraukta, gali prasidėti pilietinis karas. Tarptautinė bendruomenė turi skirti dėmesio šiam klausimui. Nors perkeltųjų asmenų jau yra apie 300 tūkstančių dėmesio, vis dėlto neskiriama daug. Norime paprašyti, kad ponė Mogerinė lankytųsi, apsilankytų Ankaroje ir kad reikalautų, kad būtų nutraukta ugnis ir kad būtų vėl pradėtas taikos procesas. Mes matome, kad e, Turkija kartais nepakankamai smerkiama dėl to, kad ji gali padėti mums spręsti migracijos problemą. Catch the eye. Labai daug kas nori pasisakyti spontaniškais pasakymais, taigi aš dabar devyniems leisiu pasisakyti ir laikykitės vienos minutės kalbėjimo laiko. Pone Šoiber. Děkuji, vážená paní předsedající. Pane komisaři, kolegyně a kolegové, myslím, že se všichni zhodneme. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. Manau, kad mes visi sutarėme dėl to, kad Turkija ES yra strateginė partnerė, tačiau mes taip pat e, manome, kad santykiai turi būti, jie negali piknaudžiauti šią situaciją, kad siektų savo vienašalių tikslų. O dabar Turkija užsipuola mm, kurdų populaciją ir e, piknaudžiauja situaciją. Turkijos ambasadorius būtų turėjęs geriau atsakyti į parlamento klausimus. Jisai pasakė, kad karinės intervencijos Turkijos pietričiuose yra le, legitimios, pagrystos teisė, tai bet tai nėra teisi, teisinga. Ir e, mes turime išreikšti aiškę poziciją dėl šių išpolių. Kabuto. Nuo 2015 m. gruodžio mėnesio yra įvesta komandanto valanda tai daugelį e, e, pietryčių, Turkijos pietryčių e, zonų. Žmonėms trūksta maisto, susirūpinimą kelia akademikų sulaikymai, buvo pradėti kar, kariniai veiksmai. Socialiniuose tinkluose žmonės gauna, e, sulaukia grasinimų pasikesinti. Situacija yra tikrai sudėtinga. Turkija nori patekti įstoti Europos Sąjungą. E, vienas vieno laikraščio e, redaktorius, kuris šiuo metu įkalintas, prašo nepažeisti, e, nepa, nepažeisti žmogaus teisių ir tuo pačiu spręsti migrantų problemas. Благодаря ви, госпожо председател В югоизточна Турция се води гражданска война. Това е точната дума. Ponas Čambatski, dėkoju. Tai yra, buvo minėta, kad tai yra tarytum pilietinis karas, tai yra teisingas posakis. Dabar šitie neramumai jau vyksta dešimtmečius, dabar jis tikrai pastarė labai aštrus. Dabar jau Kipras dešimtmečius yra okupuotas ir šita vyriausybė vykdo etninio valymo genocidą Turkijos teritorijoje ir, ir Irake ir e, Sirijoje. Tai yra teisingi žodžiai ir man keista, kad čia yra tokių žmonių, kurie apsimeta, jog to nesupranta. Taip pat Europa e, vykdė e, E, žmogžudystės, e, savižudybės, tai, e, tada, kai siūlė milijonus. Mes turime baigti dėrybas Turkijai Europos Sąjungoje nėra vietos, tai nėra europietiška valstybė. Ačiū, ponė Sakorafa. Vieną minutę. Κύριοι συνάδελφοι, η Τουρκία, η Τουρκία φλερτάρει με τον αυταρχισμό Ο Ερντογάν με την ανοχή της Ευρώπης χτίζει... Turkija flirtuoja su autoritarizmu ir su Europos tolerancija. Kurdų civilių moterų ir vaikų kūnai mėtose gatvėse, yra pažydžiamas žmogaus teisės, yra neleidžiama žodžio laisvės, spaudos laisvės, žmonės yra suimami įvairūs piliečiai, tarp jų ir intelektualai. Komendanto valanda, karinis smurtas e, verčia daugelį žmonių bėgti. Turkijai tai neįdomu, jiems neįdomus veiksmų planas, dėl kurio buvo susitarta dėl pabėgėlių. Taip pat ne, neįdomus yra ir e, prekiautai žmonėmis. 30 e, tūkstančių žmonių perėjo per sieną šį mėnesį. Tai nėra priimtina situacija. Noriu paraginti vyriausiai galiotinę e, imtis e, veiksmų. Abi e, šalis turi imtis veiksmų, kad šitą smurtą sustabdytų. Ponas Margal, Dėkuoju. Žinote, kas vyko kurdų provincijoje ir tai neturi jokio paaiškinimo, kai kalbame apie kovą su terorizmu. Yra užčiaupiami akademikai ir um, yra suimami e, merai, e, nugriaunami pastatai, žudomi civiliai. Tai yra saugumo pajėgų elgesys su pilietinė visuomenė. Mm, labai didelis atotrukis tarp vyriausybės paaiškinimų ir Amnesty nu, International ataskaitų, kurie iš tiesų įvertina, kas ten vyksta. Niekam tam negalime pritarti, nes Turkija turi labai Turkijai reikia labai daug padėti, sprendžiant pabėgėlių klausimą. Aš, komisarė, tikiuosi, kad jūs priversite Europą tiesiai įsikišti, ne tik suteikiant techninę pagalbą. Komisaras vyks į Ankarą po kelių savaičių. Mums reikia, kad abu parlamentai galėtų susitikti ir uh, užtikrintų paliaubas. Ponas Kastaldo, vieną minutę prašysiu neviršyti iš to laiko. Dėkoju pirmininkė, kiek kainuoja uh, Tai būtent nesugebėjimas priimti žmonių ES. 3 milijardai eurų yra iš mokesčių mokėtojų sumos e, e, kišenių. E, kurdai Turkijoje yra diskriminuojami nors jie yra Turkijos narė gyventojai, jie yra nepatogus Europos Sąjungai. Mes diskutuojame su vyriausybė, kuri pažeidžia asociacijos ir žodžio laisvės teisės, laisvės. laisvės Dabar yra sulaikomi ir žurnalistai bei universiteto dėstytojai. Mano manimų sprendimai nėra to, toleruotini. Dėkoju, o dabar vienai minutiai žodį suteiksiu ponai Sinadinos. Dėkoju. Situacija pietryčių Turkijoje yra dengiama slaptumo šydo. Dėja, iš dalies taip yra todėl, kad ES tai toleruoja. Mes e, tik tai girdime apie saugumo pajėgų nuostolius, o nieko negirdime apie nusikaltimus žmogiškumui, kuriuos vykdo Erdogano pajėgos. Teisė į gyvybę ir mm, gyve, į, į gyvybę ir normalų gyvenimą kurdams visiškai ignoruojama. Šis konfliktas turi būti labai atidžiai stebimas, turi būti stebima politinė situacija. Ten yra labai dideliai konfl interesų konfliktai tarptų sukilėlių grupių. Kurdai yra Sirijoje, Irake, Turkijoje, yra santykiai su Daesh užsienio pajėgos, vakarų pajėgos, jeigu įsitrauks, tai dar labiau išplis šis konfliktas. Jeigu mes pagalvotume apie šiandieninę situaciją Turkijos pietryčiuose, pamatytume, kad Turkijos vyriausybė bando įrodyti, kad visas kurdų judėjimas yra teroristinis judėjimas. Jie bando paniekinti, sumenkinti viešojoje nuomonėje šį judėjimą. Tačiau kurdams kiekvieną dieną taikos procesas ir taikos susitarimas, kuris jau buvo priartėjęs, dabar tolsta ir tolsta. Dėrybos tarp kurdų ir Turkijos vyriausybės mm, yra sustabdytos, nors opozicijos partijose yra žmonių, kurie palaiko taikos procesą. Manau, kad ES turi daryti spaudimą Turkijai, kad būtų tęsiamos šios dėrybos, nors daugelis ir mano, kad galima toleruoti šią situaciją už tai, kad Turkija mums padeda pabėgėlių krizėje. Tačiau nepamirškime, kad kalbame apie šalį, kuri vykdo stojimo dėrybą su ES, taigi negalime užsimerkti prieš humanitarinės problemas vykstančias šalyje. Dabar spontaniški pasisakymai ir atsiprašau, sako pirmininkė, dėl to, dėl tų, kas negalėjo pasakyti, o dabar žodis ponui Papadakas. Dėkoju, pirmininkė. Ar, mano, ar nemanote, kad laikas liautis ignoravus faktus ir būti sažingesniems dėl to, kas vyksta Turkijoje? Vien todėl, kad Turkijoje bus rinkimai, tai nereiškia, kad tai demokratinė šalis vis dar yra okupavusi Kiprą. Ji e, sodina žmonės už ka, į kalėjimą, už žurnalistus už lai, kalbos laisvę į kalėjimą sodina. Mums kalbant, vyksta genocidas prieš kurdų tautą, o ne prieš PKK. Ar norite tokios partnerės? Dėl pabėgėlių krizės mes pasirinkome ignoruoti nusikaltimus žmogiškumui. Yra tik vienas kelias, o tai yra tinkamas ir tikras Turkijos demokratizavimas. Ir kad tai įvyktų, turime naudotis tinkamomis priemonėmis. Europa turi užtikrinti, kad nepasiduos kitiems interesams ir spaudimams. Ačiū, dabar žodį suteikiu komisarui Han. Dėkuoju pirmininkė už šią diskusiją, kuri yra labai svarbi ir e, norint sudaryti, e, susidaryti nuomonę ir ją įtvirtinti. E, vice pirmininkė komisarė ketina vesti Ankaroje dėrybas ir politinį dialogą, tad noriu pasakyti, kad šita tema tikrai bus labai intensyviai aptarta. Ir Taip pat bus kalbama apie stojimo dėrybas ir apie dėrybų tesinį. Ir e, tai bus daroma pagal 24 e, ir 23 e, straipsnį tose, toje sutartyje. Yra labai aiškiai pasakyta, kad ruošiantis šitų dėry, šitoms dėryboms E, svarbu yra e, perimti įtaką. Tai yra tarytum lakmusų papirėlio testas Turkijos vyriausybei. Norime parodyti, kiek e, rimtai mes žiūrime į tartautinius ir europinius standartus ir teisės viršenybės principą. Ir tai ES gali padaryti tik tais tokiu atveju, jeigu mes e, parodysime, jog, reikia, e, jog teisinė struktūra turi laikytis Europos principų. Ir mes norime per dėrybas prieartėti vienas prie kito. E, kalbame apie Europos vertybės ir teisinius principus ir tik tais jų laikantis gali vykti dėrybos. Todėl dabar e, tai yra turbūt stipriausias mūsų e, koziris. Mes turime tai išbandyti ir tik tokiu būdu mes galime padėti kurdams Turkijoje Taip pat kalbant apie Turkijos merą, Mes sveikiname jį čia atvykusi ir kad girdite šitas diskusijas. Labai noriu padėkoti Jums už šitą diskusiją, už tai, kad Jūs įtraukėte šitą temą į tarptautinę darbo atvarkę. Ačiū. You, is... Dėkuoju komisarė, diskusija baigėme, periname prie kito darbo tvarkės klausimo.